Pan Przewodniczący! Dzień dobry. Otwieram posiedzenie. Ponios ir ponai, e, atnaukime posėdį ir prieš perėdami prie pirmo darbo atvarkės punkto norėčiau e, jūs trumpai informuoti. Norėčiau pasakyti, kad raštu pateikti deklaraciją 0045